pateikti, balsuosime diskusijų pabaigoje. O dabar vyks diskusijos dėl situacijos Birmoje. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Dekaizė, ar viena iš autorių. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Birmoje ir toliau prastėja. Ar bereikia sakyti, kiek e, prieš savo žmonės, Birmos valdžia padarė blogų sprendimų. Aung San Suu Kyi toliau tebe gyvena namų arešte. Taip pat e, rinkimai, rinkimų rezultatai yra klastojami. Dabar vyksta pereinamasis procesas ir galiausiai turėjo būti padaryta viskas, e, kad rinkimams būtų pasirengta. Jeigu tie rinkimai įvyks ir jeigu jie vyks sutinkamai pagal armijos parašytą konstituciją, kaip regis ir bus daroma, jų rezultatas bus tik tas, kad bus legitimizuotas um, karinis režimas ir parlamente kariškiai turės daugiausia vietų. Kinija, Rusija ir Indija e, be jungtinės valstijos turėtų ir toliau dėti bendras pastangas ir spausti Birmos vyriausybę, kad būtų nutrauk, nutraukti žmogaus teisų pažeidimai šioje šalyje ir kad demokratinis pereinamasis laikotarpis netaptų politinių farsų. Ačiū. Ačiū poniai De Kaiser. Ponas Kačmarek, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, rinkimų paskelbimas po 20 metų bet kokioje šalyje nuteiktų optimistiškai, nes atsiranda vilties, kad prasidės perinamasis laikotarpis demokratijos linkui. Tačiau Birmoje regis taip neįvyks, nes mes tiki, nors mes tikėjomės, kad šalis galiausiai taps demokratiška, kad prasidės realūs pasikeitimai. Tačiau Birmos režimas yra ta problema, kuri mus kamuoja daugelį metų. Mes kalbėjome ne kartą, priemėme daugybę rezoliucijų dėl žmogaus teisų pažeidimų ten. E, tačiau apie Birmą galim kalbėti ir toliau, kiekvieną dieną. Mes ne, negalime rasti sprendimų, kaip tai sustabdyti. E, tik veiksmai gali duoti tinkamų rezultatų, bendri veiksmai. Šalis, kurios e, finansuoja tą režimą, Kinija ir Rusija pirmiausia, bei jungtinės valstijos turėtų imtis pirmiausia veiksmų mes turėtume pirmiausia savo partnerės valstybės paspausti, kad jos siektų pasikeitimų. Dėkoju. Ačiū. Pone Veržėt, dvi minutės, prašau. La Birmanie vit sous la coupe. Birma yra karinės, karinės kuntos režime nuo 62 metų, tai yra pats represyviausias režimas pasaulyje. Mm, paskutinį kartą demokratiniai rinkimai vyko 90 metais ir visi išrinktieji buvo priversti atsistatydinti arba buvo atstatydinti. Jie yra kalėjime. Daugiau kaip 300 e, budistų taikių vienuolių buvo areštuoti 2000 metais ir jie vis dar tebėra kalėjime. Šimtai tūkstančių e, migrantų gyvena e, tai, Tailandė, Bangladešė ir kitur. E, jų gyvenimo sąlygos yra labai blogos. Dešimtys tūkstančių žmonių buvo išvaryti iš šalies prieš jų valią. Tokioje situacijoje žurnalistai labai žurnalistams labai didelė grėsmė e, kyla, daugiau, mažiau, e, mažiausiai 14 žurnalistų dabar kalėjime. Norėčiau pasakyti, kad jauni 25 metų žurnalistai yra nuteisiami 27 metams kalėjimo dėl to, kad nelegaliai vežė į šalį e, e motociklus. Hunta paskelbė naujus rinkimus. Kaip sakė ponia Kaiser, aš taip pat manau, kad kitų tikslų negu legitimizuoti tą esamą vyriausybę nėra. Mes labai skeptiškai galime žiūrėti į būsimus rezultatus, tad šiandien dar kartą galime labai energingai paskelbti žmogaus teisų laužymą Birmoje ir paraginti Birmos vyriausybę dialogui. E, ir paraginti juos taip pat liautis į armiją imti vaikus. Mes taip pat galime Kinijos, Rusijos ir Indijos vyriausybių paprašyti pasinaudoti jų įtaką. Pone komisarė, labai nuoširdžiai prašau būti mūsų e, ruporų komisijoje, kad ES ir toliau išlaikytų apribojančias, e, riboj, ribojančias sąlygas Birbos, Birmos vyriausybės atžvilgių nes antraip mes negalėsime jokios demokratijos toje šalyje pasiekti. Mes prašome, kad e, esamos ir besimamos priemonės būtų tinkamai vertintos, kad civiliniai gyventojai, kalbėtoje yra pirmininko nutraukiama. Dabar, sako pirmininkas, perduodu žodį ponui Tanok. Pone pirmininkė, nežinau, kiek kartų mes šiuose rūmuose jau kalbėjome apie baisę žmogaus teisų padėtį Birmoje. Mes e, esame šiek tiek e, sušvelninę savo e, E, poziciją galbūt dėl kuntos, bet visgi kaip Europos parlamentas turime būti griežti. E, Auksan Suky, opozicijos lyderis ir e, Nobelio premijos, taikos premijos laimėtojas buvo Bruselėje, bet nebuvo pakankamai išklausytas ir manyčiau dėl to mes turime už jį tą padaryti. kad situacija Birmoje pasitaisytų. Daugelis opozicionierių yra e, persekiojami armijos, kai kurie yra priversti bėgti į Bangladešą. Be abejo, armija yra viena iš problemų, tačiau mes, kaip demokratai, privalome sustabdyti žmogaus teisų pažeidimus šioje šalyje. Ačiū. Toliau kolega Romeva ir Rueda dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Prieš keletą mėnesių buvau Tailando ir Birmos pasienyje. Kai kurie pabėgėliai laukia progos grįžti namo. Dažniausiai pabėgėliai buvo tokiuose blogose sąlygose, kad jie tik tai džiaugdavosi išgyvenę dar vieną dieną. Mes buvom susitikę su nacionalinės demokratijos lygios atstovėm, atstovais. Žinom, kad Auksan Suky yra šios e, partijos vadovė situacija sudėtinga, mes negalime paremti rinkimų, kurie susiję su, su konstitucinė huntos pradėta reforma. Mes turime nuolat stebėti padėtį ir stengtis įgyvendinti pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, padėti įgyvendinti jas e, Birmoje. O būtent šios teisės ir reiškia didžiausią pavojų huntai. Būtent 2009 metais pas, įvyko šiek tiek pasikeitimų, buvo paleista keletas kalinių, tačiau politinių kalinių tarp paleistųjų, amnestuotųjų buvo labai nedaug. Vis dar kalinami Birmoje maždaug 2000 politinių kalinių. Taigi apie kažkokius tai laisvus demokratinius rinkimus šioje šalyje net galvoti neįmanoma. Taigi prisiminkime, kokiame kontekste tie rinkimai apskritai vyks Žinoma, bet koks dialogas mums yra priimtinas, turime kalbėti su tais asmenimis, tačiau tik tai tokiamis sąlygomis, kurias mes iškeliame, taigi, kad galėtų grįžti pabėgėliai, kad būtų demokratizuojama visuomenė. Komisija turi aiškiai pasakyti savo nuomonę ir man labai neramu, kad sumažintas finansavimas demokratizacijos procesui Birmoje. Šimtai tūkstančių pabėgėlių laukia mūsų paramos. Ačiū kolega. Dabar kolega man vieną minutę frakcijų vardu. Ačiū pirmininkė. Birmos žmogaus teisų padėtis labai pablogėjo. Politinės represijos, seksualinė prievarta, vaikai, kareiviai, 2000 politinių kalinių šių metų rudenį turėtų vykti nevalais rinkimai, tačiau tai tikras pasityčiojimas. Opozicijos partijos boikotuos šios rinkimus ir teisingai. Ypač sudėtinga situacija yra tų, kurie yra pabėgę. Maždaug 200 tūkstančių, tūkstančių įvairių tautų pabėgėlių šiuo metu yra stovyklose, kaiminėse šalise, Tailandė ir kitur. Todėl reikia prašyti reikia, e, komisija dabar suformavo delegaciją, kuri vyks į Birmą. Mes išvykstame jau rytoj, mes pasižiūrėsime, kokia yra reali padėtis kaiminėse šalyse ir ko reikia, kad pabėgėliai apskritai galėtų išgyventi. Mes turime atmesti e, Birmos politikų oficialiąją poziciją tol, kol nepasikeis jų nusiteikimas demokratijos atžvilgių. Pole, ponas Paleckis. Kaip ir, e, kaip ir kolega Čarlzas Tanok, norėčiau pasakyti, kad šioje salėje kuri dėja tokiu laiku visada būna apytuštė, ne pirmą kartą svarstume pasibaisėtiną žmogaus teisų padėtį Birmoje. Ir man pačiam visai neseniai teko apie tai kalbėti. Noriu įsitikėti, kad po šios dienos svarstymų Europos parlamento ir to pačiu Europos Sąjungos balsas turės didesnį poveikį. Kodėl? todėl kad pirmą kartą čionai kalbame apie žmogaus teisės pasaulyje turėdami lisabonos sutartį ir iš to išplaukiančias pareigybes tarp kitų parlamento patvirtintą vyriausią įgaliotinę užsienio politikai e, ir saugumo politikai catherine ashton. E, dabar europos sąjunga turi veiksmingesnę galimybę daryti tiesioginę įtaką tiek dėl padėties birmoje tiek dėl padėties kitose šalyse kur pažeidžiamos teisės o rinkimų išvakarėse e, birmoje manau kad e, galėsime kažką pasiekti tik tai tuo atveju jeigu derinsime veiksmus su didžiosiomis valstybėmis kinija indija jav rusija. ačiū. ačiū kolegai, ačiū kolegai paleckis toliau kolega poreva viena minutė wspólnoty międzynarodowej o przestrzeganie praw człowieka w birmie rzeczywiście nie przyniosły żadnego rezultatu. Birmanských więzieniach nadal przebywają tysiące. Taigi mūsų veiksmai lygi šiol Birmos atžvilgių nieko neatnešė. Ten ir toliau yra tūkstančiai politinių kalinių. Kariuomenė suiminėja žmonės, bet teismo kankina juos ir žudo. Oksan Sunky ir kitų opozicijos atstovų padėtis tą aiškiai rodo, nes Oksan Sunky ir toliau yra namų arešte. Jai skirta nemažas laikotarpis namų arešto 18 mėnesių. Birmoje persekėjamos ir etninės mažumos, nesilaikoma demokratinių principų, krikščionys išvaromi iš šalies. Daugiausiai jie bėga į Tailandą, o Tailando institucijos nori juos išsiųsti atgal. Šiuo metu kalbama apie 4000 tokių pabėgėlių. Parlamentas turi apeliuoti ir, vis, ir žiūrėti, kad pabėgėlių teisės būtų gerbiamos. Ačiū toliau, ponia Koola. Ačiū, ponia Pirmikė. Birma yra viena iš e, pažeidžiamiausių, problematiškiausių valstybių pasaulyje, jau kalbame apie žmogaus teisės. Ir panašu, kad situacija niekiek negerėja. Mes e, savo rezoliucijoje paminėjome kai kurios dalykus. Tačiau aš manau, kad svarbiausia šios rezoliucijos tikslas turėtų būti pasiūsti aiškiai žinia, kad mus neramina situacija. Mus neramina tas faktas, kad Tailandas atmetė mm, prašymą mm, gražinti į, biržą, į Birmą pabėgėlius. šie pabėgėliai, kuriems uh, kyla įvairių grėsmių, pavyzdžiui, jie gali būti prievarta mobilizuoti armiją ir panašiai. E, dar mes manome, kad reikėtų tą progą e, paraginti Tailandą atšaukti savo gražinimo planus. Labai svarbu būtų, jeigu galėtumėm iš savo pusės pasiūlyti tam tikrą paramą, pagalbą Tailandui. Ačiū, Petarbela. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Birma vėl ir vėl atsiranda EP e, dėmesio centre, jai skirtos rezoliucijos ir vis dėlto jokio pagerėjimo šioje valstybėje nematome. Piliečių padėtis ten stebėra tokia pat bloga ir kaip niekada ten reikia demokratijos. Daug metų Birmoje pažeidinėjamas esminės žmogaus teisės. E, Pone Sučiai, e, opozicijos lyderė tebėra namų arešto, režimo oponentai areštuojami, represuojami, karinės huntos. Na ir iš tikrųjų e, jokie busimi rinkimai negali vykti laisvai e, tokiamis sąlygomis. Mes norėtumėm, kad e, būtų sudarytos sąlygos laisviems rinkimams, mes norėtumėm, kad mūsų stebėtojai galėtų e, nuvykti ten, kad e, karinė junta iš tikrųjų baigtų šitas represijas. Ačiū toliau, ponia Makovei, vieną minutę. Karinė junta valdo šalį remdamas represijomis ir sistemingai pažeidinėdamas žmonių teisės, kaip e, piliečių išrinkta atstovė, aš raginu, kad 2010 metais būtų surinkti laisvi demokratiški rinkimai, kurie leistų išrinkti taip pat demokratišką vyriausybę. Dabar 87 procentai e, parlamento iš esmės yra kariškių parinkti atstovai ir e, kalbėti apie bet kokią teisėtą, teisėtą išrinktą vyriausybę ten nėra net prasmės. Antra, mes norėtumėm, kad karinė junta pasirašytų e, jungtinių e, tautų. Reikia pripažinti, kad karinė junta pasirašė konvenciją kovo su korupcija, jungtinių tautų konvenciją kovo su korupcija, tačiau neratifikavo jos. E, vėlgi, jeigu mes kalbame apie kažkokią tai kovą su korupcija, tai būtent įgyvendinimas, e, šios konvencijos įgyvendinimas yra e, esminė prielaida, nes kitaip korupcija sukelia nebaudžiamumo atmosferą ir skurdą. Labai ačiū. Toliau Geringenio Odeberg. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Jeigu Birma nuspręstų organizuoti rinkimus pirmąsik per 20 metį, tai reikštų be abejo žingsnį priekį. Tačiau jeigu rinkimai bus sąžiningi, taigi visų pirma turi būti e, visuotiniai rinkimai ir visi piliečiai, skaitant taip pat ir ponė Sanksukį, e, turėtų turėti galimybę dalyvauti. E, Taip pat turėtų būti palisti politiniai kaliniai. E, be to rinkimai turėtų apimti kelis milijonus birmiečių, kurie pabėgo dabar į Tailandą, Bangladešą ar Indiją. Tai yra šie žmonės taip pat turėtų turėti galimybę balsuoti. Ir trečia, Birmos armijos nariai neturėtų turėti rezervuotų ketvirčio vietų parlamente, nes tai be abejo iškraipo rinkimus jų rezultatus. Na, ir rinkimai turi būti slapti ir be abejo turėtų būti e, atvertas kelias slaptiniam stebėtojim ir žiniasklaidos priemonėm. Jeigu šių sąlygų nebus vykdoma, be abejo mes ir toliau turėtumėm taikyti e, tas baudžiamasias e, sankcijas, kurios numatytos šios rezoliucijos viename iš punktų. Kągi dabar spontaniški pasisakymai, panašu, agur vieną minutę. 2010 metais milit, e, karinė junta pažadėjo suorganizuoti laisvus rinkimus. Mes turime daryti spaudimą, kad Birmoje galų galia būtų pereita prie demokratijos. Mažumos Birmoje turi turėti teisę dalyvauti rinkimuose ir galbūt tokiu būdu galima būtų padaryti galą etniniams šioje šalyje vykstantiems konfliktams. Mažumoms galėtų galėtų atstovauti arba jų teisės geriausiai galėtų ginti Kinija, pavyzdžiui, uigūrų teises ir tibetiečių teises. ES gali tik tada daryti paspaudimą šiai šaliai dėl mažumų, kai ir pati gerbs mažumų teises, o tol, kol ES yra kalbos įstatymai, turiuomenį ne tik Slovakija, bet ir kitas, tol, kol yra kolektyvinė kaltė ir ji nepripažįstama, tol, kol ES mažumos yra neigiamos, jų egzistencija yra neigiama, pati ES negali niekam primesti savo nuomonės. Dėkojame kolegai, dabar kolega Melsė, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisarė. Karinė junta sukėlė Birmoje tragišką padėtį žmogaus teisų srityje. Padėtis vis sudėtingesnė, etniniai valymai, žmonių išvarimas iš gyvenamųjų vietų, pabėgėliai, tūkstančiai politinių kėlinų, kalinių, kankinimai, trėmimai ir kiti baisūs dalykai toje šalyje vyksta kasdieną. Pagal naujas konstituciją įvyks tarsi demokratiniai rinkimai, tačiau jo nieko neatneš ir nieko nepagelbės šioje padėtyje. Mūsų rezoliucijos irgi nieko nepadės, kadangi Reikia naudotis realiomis priemonėmis, pavyzdžiui, daryti Rusijai, Kinijai ir Indijai pro, įtaką, spaudimą tam, kad jos išnaudotų savo, politinį, savo politinius svertus, priversdamos juntos vyriausybę gerbti žmonių teises. Taip pat ir NATO valstybės turėtų veikti tą linkme, kad pasikeistų žmonių gaus teisų padėtis Birmoje. Ir kolega Prieder, dar vieną minutę pabaigai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas yra pasakęs, kad Birma jau buvo paminėta daugelį rezoliucijų projektų, tačiau aš manau, kad mes nebereikalo apie ją nuolat šnekame, nes tai yra šalis, kur nuolat vis daugėja represijų, kurs tiesiog sistematiškai yra trypiamos žmogaus teisės. Čia praktiškai kasdieną tokie dalykai vyksta, e, kaip kad namų areštas, e, e, visiškai nesuprantami suėmimai, žinome, kad opozicija yra persekiojama, kad budistinių bendruomenių vienuoliai yra taip pat persekiojami ir sumami. Ir be abejo, mes privalome atsižvelgti į um, būsimus uh, artimiausių mėnesių įvykius ir visos politinės frakcijos turi stengtis dėl to, kad būtų užtikrinami laisvi ir demokratiški rinkimai, nes antrai Burma, vis, Birma visą laiką liks militaristinė, um, militaristinės kuntos valstybė. Na ir pabaigai um, komisijos narė Rėding. Uh, Pirmininkė, kaip parlamentarai labai aiškiai pabrėžė, Birmoje tęsiasi labai rimti žmogus teisų pažeidinėjimai. Karinė vyriausybė nesureagavo į tarptinės bendruomenės raginimus liautis pažinėjo šias teisės, nepaleido politinių kalinių, be kitako ir Aung e, San Suu Kyi. Ir e, Taip pat didės spaudimas e, roingų tautybės, tautiniai mažumai. Ir Dabar apie 80 procentų gyventojų gyvena kaimo rajonuose, kur e, iškyla daug problemų e, dėl žemės ūkio produkcijos ir panašiai. ES nekarta yra paskelbusi įvairių deklaracijų, e, kur buvo smerkiamas žmogaus teisų pažinėjimas. Taip pat es sugriežtino sankcijas ir be to mes spaudėme Birmos azijietiškas kaiminės, ranginamus panaudoti diplomatinį spaudimą ir kai kurios kaiminės sureagavo. Bet to es stipriai rėmė pastangas daromas jungtinių tautų lygyje ir šios priemonės apsunkino e, karinės vyriausybės gyvenimą, tačiau neprivertė jų pakeisti savo elgesio. Taigi dabar karinė valdžia pažadėjo 2010 metais surenkti rinkimus kaip e, vieną iš etapų laipsniškai atsisakant valdžios. Mes galėsime spręsti apie šiuos E, rinkimus tik tada, kai bus išleistas rinkimų įstatymas ir kai bus tikrai matyti, ar e, rinkimams numatytos visos reikiamas e, nediskriminuojančiosios prielaidos. Be abejo, mes galime pasinaudoti galimybę šių rinkimų tam, kad pasikeistų situacija ir kad Birmos istorijoje prasidėtų naujas šviesesnis istorinis etapas. Visą tai sakydama, aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad es nenori izoliuoti Birmos. Mes, tiesą sakant, ir dabar esame stambiausi humanitarnės bei panašios pagalbos donorai šią valstybę. Didžiausia dalis mūsų paramos nukreipta į kaimo rajonus, ypatingai Deltos regioną, kuris vis dar mėgina atsigauti po energijos ciklono. Taip pat uh, E, Tailando pasienyje įsikūrusiam pabėgėlių stovyklom. Mes taip pat turime žinoti, kad e, jungtinių tautų e, specialio pranešėjo ataskaitoje labai aiškiai viskas yra išdėstyta ir mes palaikome specialiojo pranešėjo pastangas, mes esame pasirengę jam padėti. Tačiau mes taip pat žinome, kad tiesioginę veiklą žmogaus teisų srityje Birmoje dabar yra vargiai įmanoma. Pavyzdžiui, es nebus pakviesta kaip stebėtoja į rinkimus. Todėl mes turime naudotis netiesioginėmis priemonėmis ir todėl žmogaus teisų klausimas yra įtrauktas į visas mūsų pagalbos programas tam, kad mes galėtume propaguoti savo vertybės, tai yra žmogus teisės, e, dialogą ir panašiai, mes turime pasiūsti labai aiškę žinę. Ir šiandieną parlamentas vėlgi parengė labai aiškę žinę. Aš esu tikra, kad ši žinia bus išgirsta. Aš taip pat esu tikra, kad mes neturėtumėm patikėti kitiems savo uždavinio, savo, uždavinio, savo, savo pareigos e, priminti Mienmarui apie jo tarptinius įsipareigojimus. Mes turime tiesiogiai vykdyti savo žmogus teisų darbo tvarkę E, dirbti su jų valdžios institucijomis ir mes be abejo tęsime šitą darbą. Dank, Frau Dėkojame, komisariai. Buvo įteiktos šešios rezoliucijos, diskusija baigta ir to jau prasidės balsavimas. Pradėsime balsuoti dėl šešių pateiktų rezoliucijos projektų dėl Venezuelos. Pakeitimų kol kas jokių nėra, taigi siūlau trijų frakcijų bendrą.